Balsuosime dėl keturių naujų komisijos narių. Man pranešė, kad yra kolega norintis e, kalbėti dėl darbo tvarkos. Prašau, kolegė. Pone pirmininkė, pone Harms kalba. Mes manome, kad e, turėtume atskirai balsuoti dėl šių keturių kandidatų, laikinai užimti komisijos narių pareigas, o ne dėl visų kartų. Kodėl tai svarbu mano frakcijoje? Todėl, kad e, jos nariai yra įsitikinę, kad e, nedaug yra prasmės trijų mėnesių laikotarpį paskirti naujus komisijos narius. Jeigu vis dėlto e, jie bus paskirti, dėl, kadangi galingasis komisijos narys Ettingeris to pageidauja, tai manome, Tokiu atveju parlamento nariai turi turėti galimybę pareikšti nuomonę atskirai dėl visų kandidatų. Mes nebalsuotume prieš visus šios kandidatus, jeigu galėtume balsuoti dėl kiekvieno atskirai, kadangi manome, jog jų klausimai atnešė skirtingų rezultatų, mes neigiamai vertiname pavyzdžiui, pona Katainena. Taigi prašau leisti parlamento nariams apsispręsti ir turėti galimybę balsuoti atskirai dėl šių kandidatų. Priešingų atveju mes manome, kad tai būtų visiškas lėšų švaistimas ir visiškai beprasmiškas dalykas, tas keturių komisijos narių paskirimas trijų mėnesių laikotarpiu. Ir jeigu negalėsime balsuoti atskirai, tai balsuosime prieš visus. Ačiū, ponė Harms. Pone Foksai, paprašėte žodžio, tačiau pirmiausia prašau išklausyti, ką aš noriu pasakyti dabar. Ar jūs kalbėsite šiuo klausimu ar kitų klausimų? Prašau. Uh, you, The e group... Dėkoju, ponė pirmininkė, ECR frakcija remia žalių frakcijos pasiūlymą. Mes manome, jog yra labai svarbu, kad kiekvienas kandidatas būtų vertinamas pagal nuopelnus. Ir čia yra vienas iš kandidatų, kurio negalime remti. O jūsų sprendimo dėka būtume balsu, priversi balsuoti už visus keturis. Visi, e, ko gero, žinome, kokios bus šio balsavimo pasiekmes. Ir manyčiau, kad skiriant šiuos keturis e, laikinai dirbtinčius komisarus, jos jie gaus privalumus likusiam gyvenimui už tai, kad padirbėjo komisarai trejetą mėnesių galbūt. Neduosim. Die, also die letzte Frage kann ich nicht beantworten. Negaliu atsakyti paskutinį jūsų klausimą dėl to, ar jie visą likusį gyvenimą galės naudotis e, finansiniais buvimo komisijos nariais privalumais. Tai būtų neblogai, jeigu tokia galimybė jiems tikrai surastų. Ačiū, aš pasidomėsiu. Nežinau, kodėl taip nervingai reaguojate, jau pradėte, pradedate kelti balsą, dar neišgirdę mano atsakymą. Pirmiausia, noriu konstatuoti, kad pirmininkų sueiga nusprendė, kad šis balsavimas turi vykti dėl visų kandidatų kartu. Vakar dėl to balsavome e, frakcijos pirmininkų sueigoje ir dauguma nubalsavo už ponę Harms. Dabar pateikė atitinkamą pasiūlymą, kolega Fox jam pritarė ir kas nors nori pasisakyti prieš ponios Harms pasiūlymą. Ponas Sairis, prašau. Gerbiami kolegos, netrukus vyks kitas balsavimas dėl naujos uh, Europos komisijos kolegės. Ir ten, regis, irgi balsuosime bloku. E, Pirmininkų konferencija nusprendė taikyti tas pačias taisyklės ir tiems komisarams, kurie dirbs laikinai. Tai reiškia, kad, tai reiškia, kad turime apsispręsti, kaip elgsimės. Nesu e, tikras, kad reikėtų visą laiką perrašyti ankstesnius sprendimus tiek dėl to, tik dėl to, kad kai kurie kolegos pakeitė nuomonę. Turėjome laiko, galėjome pasinaudoti tą galimybę ekon komitete ir buvo galima balsuoti prieš šį komisarą, tačiau praleido čia progą, o balsuoti yra jūsų darbas. Dėkoju. Gut. Meine Damen und Herren. Gerai, ponas ir ponai. Pone Cimer, diskusijų šio klausimu dabar nerenksime, tačiau prašau. Bet tai tik dėl darbo tvarkos turite įsijungti mikrofoną norėdama kalbėti. Dėl darbo tvarkos norėčiau paklausti, ar papildomai nominuojant komisarus būtina dėl visų nominu, nominacijų balsuoti kartu, kadangi šis balsavimas nevyks dėl visos komisijos sudėties. Aš nežinau tokios taisyklės, kurioje būtų parašyta, kad privaloma tvarka skiriant laikinus komisijos narius, reikėtų dėl visų pasiūlymų balsuoti kartu. Tam mes frakcijos vardu klausimą jau vakar iškėlėme. Pirmininkas, ačiū. Pone Cimer, balsavimas dėl visų kandidatų kartu nėra privalomas vienareikšmiškai. Privalomas yra balsavimas dėl visų komisijos narių, dėl e, papildomų arba vėlesnių komisijos narių skirimo skirių taisyklių nėra, jas gali nustatyti pats parlamentas. Dėl šios priežasties rengiantis šios dienos posėdžiui, vakar aš atitinkamą pasiūlymą pateikiau frakcijų pirmininkų suėgoje kurios posėdėje jūs taip pat dalyvavote ir šis sprendimas tikrai nebuvo mano vieno priimtas frakcijų pirmininkų sueigoje didelė jos narių dauguma pasisakė už tai, kad reikėtų balsuoti dėl visų kandidatų kartu. Dabar ponia Harms pateikė pasiūlymą pakeisti šį pirmininkų sueigos nutarimą ir manau, kad dabar reikia balsuoti dėl ponios Harms pasiūlymo. Taigi, kas palaikote ponios Harms pasiūlymą? Kas prieš? Kas susilaiko? Galime pasitikrinti elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pasiūlymas atmestas. Dabar vardiniu būdu balsuosime dėl keturių Europos komisijos narių skirimo kartu. Dėl visų, prašau. Pone pirmininkė, pagal 38 darbo tvarkos taisyklių straipsnių parlamentas turi atsižvelgti ir įvertinti savo priemų sprendimų finansinius padarinius. Taigi, jums ką tik buvo užduotas klausimas dėl tų finansinių padarinių susijusių su keturių komisijos narių skirimu trijų mėnesių laikotarpį. Parlamentas turi būti apie tai informuotas iš anksto ir manau, kad tą informaciją jums, jūs mums privalėjote suteikti prieš balsuojant dėl šių kandidatų. Diese Kommissare werden gewählt. Šie komisijos nariai yra paskiriami likusiai dabartinės komisijos kadencijai, e, kuri truks iki spalio pabaigos naujoji komisija pradės dirbti nuo lapkričio pirmos dienos. Tai reiškia, kad tie kandidatai, dėl kurių dabar balsuosite, nedėlsim pradės eiti savo pareigas ir jų galiojimai baigsis e, spalio 30 dieną. Dar aš nebaigiau kalbėti, galbūt galėtumėte manęs išklausyti iki galo. Labai ačiū. E, visi finansiniai padariniai yra nustatyti atitinkamo procedūrinė tvarka kuri galioja Europos komisijos nariams. Visi komisijos nariai ir kandidatai į komisijos narius iš anksto užpildo finansinių interesų deklaraciją. Jų teisės į e, pensinės išmokas taip pat yra aiškiai nustatytos ir galime tinkamas taisyklės surasti taip pat ir Europos parlamento interneto svetainė. Dabar pradėsime balsuoti. Pone Luka, jeigu jūs nesate susipažinę su šiomis taisyklėmis, tai mane tai stebina, nes šiaip atrodo, kad jūs apie viską esate puikiai informuotas. Dabar pradėsime vardinį balsavimą dėl keturių komisijos narių skirimo. Pradedame balsuoti. Haben alle Kolleginnen und Kollegen abgestimmt? Ar visi kolegos balsavote? Visi balsavo, taigi balsuoti baigiame. Mit Ja haben gestimmt 401. 421 už, 170 prieš, 32 susilaikė, tai reiškia, kad keturi Europos komisijos nariai yra paskirti. Gebėlis. Išrinkti pirmininkas pasitaiso. Taigi kitas darbo tvarkės klausimas dabar e, komisijos pareiškimas dėl jaunimo užimtumo žodis teikiamas komisijos nariui Andorui. Prašau.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 Good morning, colleagues. Labas rytas, kolegos. Norėčiau pakviesti tuos, kurie ketina dalyvauti diskusijose, pradėti tai daryti, o kitus kvieščiau tyliai palikti posėdžių salę, kad diskusija galėtų prasidėti nedelysant. Šią darbo tokias dalį norėčiau pradėti nuo pranešimų. Tad, gerbiami kolegos, Kvieščiau tuos, kurie nedalyvauja diskusijos iš salės išeiti tyliai. Dėkoju. Pradedu nuo pranešimų. E, kompetentingos administracijos struktūros Ispanijoje pranešė, kad ponas Javie Kuso Permy buvo išrinktas Europos parlamentą ir pakeis nuo 15 Liepos 2014 metų Vili Mayer. Kolegos, kvieščiau laikytis tylos sako pirmininkė. Pirmąją posėdžio dalį pirmininkavo labai patyręs asmuo. Aš esu daug mažiau patyręs asmuo pirmininko poste, todėl kvieščiau gerbti mano nepatirtį ar patirties trūkumą ir noriu tęsti posėdį ir prašyčiau paskutinį kartą kolegos. Laikykime tylos sutinkamai su 7 straipsnio pirmą dalimi akto, kur kalbama apie Europos parlamento narių išrinkimą tiesioginiuose rinkimuose, sutinkamai su e, reglamento tarp draugos taisyklių ketvirto jo paragrafo pirmą dalimi e, yra pranešama, kad nuo 2014 Liepos 15 e, ponas Havie Kuso Permui tampa Europos parlamento nariu ir sutinkamai su trečios raipsnio antraja dalimi darbo tvarkos taisyklių jis tampa Europos parlamento nariu ir gali naudotis visomis su tuo susijomis teisėmis tol, kol negausime kokio nors pareiškimo apie tai, kad šio asmens atliekamos pareigos yra nesuderinamos ar kokie nors veiklai yra nesuderinami su Europos parlamento e, nario veikla. E, e, Frakcijos pateikė prašymus dėl pakeitimo savo narių darbo komitetuose, yra parengti sąrašai ir mes atliksime tuos pakeitimus, jeigu papildomų pastabų išsakyta iki posėdžio pabaigos. Tiek pranešimų, o dabar galime pradėti diskusiją. Gerbiami kolegos, dar kartą.